Hello to everybody. Good morning. Labas rytas visiems. Ypač e, norėčiau pasveikinti mūsų tarpę visas damas ir er Džiaugiuosi galėdama pristatyti Jums šios konferencijos eigą. Noriu padėkoti už dalyvavimą svečiams, parlamento nariams, žurnalistams, kurie atvyko. Trumpai pristatysiu mūsų renginio tikslą. Prieš kelius mėnesius nusprendėme surenkti šią konferenciją siekdami dviejų tikslų. Viena vertus atlikti norėjome tam tikrą parlamentų veiklos inventarizaciją Europos lygmenių susijusią su mūsų svarstamo tema. E, taip pat apsvarstyti visas direktyvas, kuriuose kalbama apie lyčių lygybę ir kurias patvirtino taip pat ir parlamentas bei susijęti uh, pirmąjį tikslą su antruoju tikslu. Tai yra užmėgsti glaudesnius ryšius tarp ES institucijų, nacionalinių parlamentų ir piliečių, nes dažnai vyksta taip, kad nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas patvirtina daug teisės aktų, apie kuriuos nepakankamai informuojami piliečiai. Todėl mūsų manimų jau pribrendo laikas įtraukti vykstančius procesus ir piliečius bei tokiu būdu priartinti institucijas labiau prie piliečių, juos geriau informuoti, įtraukti vykstančias diskusijas tam, kad geriau suvoktų savo turimas teisės. Taigi, Šį renginį organizuoja aukšto lygio lyčių lygybės ir įvairovės e, grupė. Ir aš esu šios grupės pirmininkė, taip pat esu Europos parlamento pirmininko pavaduotoja. Vėliau prie mūsų prisijungs du kiti parlamento vicepirmininkai ir jie pakalbės apie keitimas informacijų e, e, lyčių lygybės tema, taip pat moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas dalyvauja prie organizatorių šio renginio ir jo pirmininkas panas Gustafsonas sėdi man iš kairės. Tai yra tikrai puikus šio komiteto, jis yra puikus šio komiteto pirmininkas ir daug įdomių minčių pasiūlo komiteto veiklai. Jums buvo išdalinta atitinkama informacija, su kuria apie mūsų renginio eigą. Pas dalyvauja kiti aukšto lygio atstovai, kurie atsakingi už ryšius nacionalinius parlamentus. Noriu ypač padėkoti poniai Franceskai Rati, kuri yra generalinio sekretoriaus pavaduotoja, poniai Kita, taip pat e, vertimo ir konferencijų generaliniam direktoratui noriu padėkoti, noriu taip pat priminti, kad e, mūsų renginys yra transliuojamas internetu. Noriu priminti, kad Europos parlamento nariai gali visą laiką paprašyti žodžio įprasta tvarka, o nacionalinių parlamentų atstovai turėtų e, iškelti aukštai korteles. Ne, pirmikė, atsiprašau, turite užpildyti atitinkamas formas. E, jeigu norite kalbėti ir įteikti salės darbuotojams, kurie jas mus po to perdus. Noriu e, Jums, e, baigdamas savo įžanginį žodį, perskaityti Europos parlamento pirmininko Šulco sveikinimo laišką, ponė pirmininkė, nacionalinių parlamentų atstovai, ponios ir poniai. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad negaliu šiandien dalyvauti šiame svarbiame posėdė, tačiau būdamas Europos parlamento pirmininku e, turiu E, dalyvauti oficialiai viešnagė vienoje iš valstybių narių, tačiau norėčiau perduoti Jums kelis sveikinimo žodžius. Pirmiausiai noriu asmeniškai padėkoti moterų komitetui bei aukšto lygio lyčių lygybės ir įvairovės grupiai už šią puikią iniciatyvą. Be to norėčiau pristatyti Jums taip pat kelias savo asmeninės mintis dėl lyčių lygybės tiek politinių, tiek administracinių aspektais. Sutartie dėl ES veikimo e, numatoma skatinti lyčių lygybę, tai yra ypatingai svarbus ES tikslas. Didžiuojuosi tuo, kad Europos parlamentas įnešė savo indėlį siekiančio tikslo. Ir tas tikslas susijęs su aktyvesniu moterų dalyvavimu politikoje buvo patvirtintas šių metų kovo mėnesį, tai yra žingsnis tinkama linkme, tačiau dabar turėtume ir siekti daugiau, ne, nesustoti pusiaukelėje tam, kad e, galėtume gyvendinti plenarinę sesiją patvirtintus įsipareigojimus. Todėl labai svarbu toliau siekti šių tikslų lyčių lygybė neturėtų būti suvokiama kaip viešų institucijų privilegija, turime užtikrinti arba siekti lyčių lygybės ir privačiame sektoriuje, todėl naudodamasis progą dar kartą noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas labai nekantrai laukia komisijos pasiūlymo, kuris greitai laiku turi būti pateiktas, siekiant pagerinti visuomenėje ir biržą kotiruojamose įmonėse lyčių lygybės padėtį. Turime siekti, kad e, ta neprimtina dabartinė lyčių lygybės pusiausvėra ES išliktų ir toliau. Aš manau, kad labai svarbu ir e, to siekti ir mes privalome rodyti pavyzdį, kalbant apie e, skatinimą moterų dalyvavimo politikoje labai svarbus vaidmuo atitenka čia politinėms partijoms tiek Europos, tiek nacionalinių lygmenių pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės šiuo metu parlamento komitetų e, narius renka atskiros frakcijos bei teikia kandidatus vicepirmininkų ir kvestorių postams užimti administracinių požiūrių buvo padaryta nemažai pažangos, dėje dar laukia e, nemažai nenuveiktų darbų siekiant užtikrinti lyčių lygybę Europos parlamento sekretariato struktūros. Europos parlamentas atsakingas taip pat ir už personalo klausimus. Ir visą laiką e, reiškia paramą šiems lyčių lygybės užtikrimo procesams. 2006 buvo patvirtinta deklaracija dėl lyčių lygybės skatinimo principų ir įvairovės generalinėme sekretorijete. 2009 buvo patvirtintas veiksmų planas siekiant skatinti lyčių lygybę ir įvairovę. Prezidiumas parlamento nustatė kai kurios tikslus ir jie jau buvo įgyvendinti atskirose personalo struktūros, personalo sistemos struktūrose, nes generalinių direktorių trečdalis šiuo metu parlamente jau yra moteris, tačiau kol kas atsiliekame tarpinėje grandyje, siekdami užtikrinti deramą moterų atstovavimą, mes e, imamės reikiamų priemonių, kad šios trūkumus ištaisytume ir stengsime tą padaryti iki mūsų kadencijos pabaigos. Tikiuosi, kad jūsų diskusijos ir patirties pasikeitimas apie praktikas ir e, turimą patirtį bus labai naudingi. Tengi po pirmininko Šulco perskaityto sveikinimo rašto dabar norėčiau steigti žodį kolegai Gustafsonui noriu priminti jums dar kartą, jis yra moterų teisų lyčių lygybės komiteto pirmininkas. Ja, eh, Grazie, prezidente. Eh, Dėkuoju. Dabar aš trumpai Jums pateiksiu, kokia yra padėtis susijusi su užimtumu ir kokios yra karjeros galimybės Europos parlamento personalo lygmenių. Tai yra labai svarbu, nes Europos valanda pirmininkas savo laiške mums priminė, kad Europos institucijos turėtų būtent ir duoti pavyzdį. Ir būtų tikrai nemalonu, jeigu mūsų parlamentas, o taip pat jeigu bet kuris kitas parlamentas, bet būtent Europos parlamentas, kuris parengtų politinės gairias ir pats jų netaikytų savo viduje. Iš tiesų, personalo generalinis direktoratas nuveikė labai svarbu. Ir dabar mes turime bendrą vaizdą, kokia yra padėtis Europos parlamente. Pateiksiu keletą skaičių, kad jūs matytumėt, kokie kokia yra situacija. Pirmiausia, Europos parlamente iš viso darbuotojų yra, iš visų darbuotojų 41,2 procentai yra vyrai, 58,5 procentai yra moteris. Taigi, kaip matote, Europos parlamento tarp, tarp Europos parlamento darbuotojų dominuoja moteris. Šius skaičius reikėtų panalizuoti ir kalbant apie karjeros galimybės. Administracija yra suskirstita į dvi dalis. Kalba apie karjeros galimybės, tai yra administraciniai darbuotojai, administratoriai vadinamieji, tai yra aukštesnio lygio darbuotojai, aukštesnės kategorijos darbuotojai. 51,3 procentai sudaro moteris, o di più alti le donne. 48,7 yra vyrai. Taigi, kaip matote, moteris vis dar yra daugumoje. Tačiau netrukus mes pamatysime ir aiškesnį vaizdą. Jeigu pažvelgtumėt į padėjėjų kategoriją, Čia 58,8 yra moteris ir 41,5 procentai yra vyrai. Tai reiškia, kad e, žemesnės kategorijos, tarp žemesnės kategorijos darbuotojų moteris e, užima geresnę poziciją arba tarp vidutinės kategorijos darbuotojų. O aukštesnės kategorijos e, darbuotojų tik tai iki tam tikro lygio e, dominuoja moteris. Iki AD8 kategorijos e, vis dar daugiau yra moterų tarp darbuotojų. Tai AD8 yra ta kategorija, kuri yra šiek tiek žemiau nei padalinių vadovai. Ir jeigu pažvelgtumėm detaliau į duomenis, pamatytume, kad tarp padalinių vadovų 75,5 procentai yra vyrai ir 25,5 procentai yra moteris. Tačiau, jeigu apžiūrėtume aukštesnę kategoriją, direktorių kategoriją, čia jau šiek tiek yra geresnė padėtis. 66,4 procentai yra vyrų ir 32,6 moterų. O jeigu aukščiausiai lygį pažiūrėtume, generalinių direktorių lygį yra 7 vyrai ir 4 moterys. Di uomini contro il 36,4. Taigi yra 62,6 procentai vyrai, vyrų ir 36,4 procentai moterų. Norėčiau nurodyti, kad šie duomenys rodo gana didžiulę pažangą lyginant su pastaraisiais penkeriais metais. Ir kaip sakė Europos parlamento pirmininkas savo laiške, nuo 2006 metų e, buvo prisimta labai aiškių įsipareigojimų Europos parlamento biure skatinti moteris Ir per paskutinius penkerius metus, pirmą kartą, turime generalinio sekretoriaus asistentę, kur yra moteris Frančeska Ratė. Tai pirmas kartas Europos parlamento istorijoje, kai moteris pasiekė tokią aukštą kategoriją, tokios aukštos kategorijos administracinį postą. Tie duomenys, kuriuos tik jums pateikiau, rodo, kad Taip, moteris sudaro daugumą bendro personalo, tačiau jos užima žemesnės kategorijos postus. Tuo tarpu, kylant karjeros laiptais, mes matome aukštesniuose postuose daugiau vyrų. Jums gali kilti klausimas. Kodėl, kodėl taip yra? kodėl moteris nepasiekia aukščiausių kategorijų postų. Taip yra todėl, kad dauguma moterų netgi nesiekia užimti tuos postus. Čia galima kalbėti apie poreikio trūkumą. Tiesiog nėra pakankamai poreikio tarp moterų daryti aukštų lygio karjerą. Ir tai turbūt yra turbūt viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl moteris atsisako karjeros, kadangi labai sunku suderinti darbo ir šeimos gyvenimą. Būtent tokioje aplinkoje, darbinėje aplinkoje, kaip mūsų Europos parlamente yra siūloma daugybė galimybių ir, tiesą sakant, netgi garantijų. Ir ne visos moteris, ne visos dirbančios moteris gali naudotis tokiamis garantijomis ir, ir, ir galimybėmis. Europos parlamentuose moteris gali imti motinystės atostogų, tėvystės atostogų, šeimos atostogų, tačiau nepaisant to, turime tas vadinamasias stiklo lubas, kurios užkerta kelią moteriams kilti karjeros laiptais, netgi jeigu jos yra kompetitingos tokį darbą dirbti. Tiesiog jos nesugeba suderinti darbo ir šeimininio gyvenimo. Ir aukščiausiose e, lygmenyse tikrai darosi sunku suderinti darbo atsakomybę su šeiminiu gyvenimu. Dėl to moteris ir užima e, žemesnio ligmens postus. Taip situacija yra tokia, moteris turi rūpintis e, vaikais, taip pat turi rūpintis senyvo amžiaus šeimos nariais. Neretai būna ir vieno tėvo ar vienos, vieno tėvo kitaip tariant, vienos motinos šeima, kai moteris viena augina vaikus ir viena išlaiko savo šeimą. Taip pat yra ir priklausomi ir išlaikomi mažamečiai, kuriais turi pasirūpinti moteris. Čia reikėtų atsižvelgti į tai, kad netgi turint galvoje tokią darbinę aplinką kaip Europos parlamente, uh, Pagrindinė priežastis, dėl ko e, moteris nedaro karjeros, yra darbo ir šeiminio gyvenimo derinimas. Mes patikėme klausimą valstybių narių parlamentams. Ar jūs yra parengusios kokias nors strategijas ar vidaus taisyklės savo darbuotojams, savo personalui? Gavome atsakymus iš Europos parlamentų, iš kurių matosi, kad tik tai keturiuose nacionalinėse parlamentuose parengtos specifinės programos moterims - Suomija, Vokietija, Lenkija ir Vengrija. Tai yra tos keturios šalis, tik tai tos keturios šalis, kurių nacionalinėse parlamentuose parengtos strategijos, programos, ad hoc priemonės, suteikiančios galimybę moterims, kurios dirba tuose parlamentuose, suderinti darbą su šeimininiu gyvenimu. Žinoma, tai šiek tiek neramina, nes iš viso turime 27 valstybės narės, iš kurių tik keturios yra apgalvojusios tokią galimybę, tai yra galimybė parengti tikslingas programas. Tai yra tikrai neigiamas dalykas. Nes jeigu šios institucijos, parlamentai, tai yra žmonės, kurie balsuoja už įstatymus ir nustato taisyklės, jeigu tos institucijos nerodo tinkamo pavyzdžio, tuomet ypač ekonominės krizės laikotarpiu privačios įmonės, įmonės esančios biržų sąrašuose, ir apskritai visą užimtumo e, rinką, kuri yra už viešojo sektoriaus, net nebandys tenkinti tų reikalavimų ir renkti programų, kurios paleng, palengvintų moterų skatinimo žimti aukštesnius postus ir suderinti darbą su šeiminiu gyvenimu. Sugrįžkime prie Europos parlamento pirmininko laiško. Institucijos privalo duoti tinkamą pavyzdį, nes kitu atveju būtų labai sunku kitiems taikyti taisyklės, kai mes patys tų taisyklių neparengėme ir netaikome veiksmingų būdų. Nes privalome paaiškinti, kodėl reikia suteikti galimybę moteriams daryti karjerą ir naudotis visiškai lygiamis galimybės kaip ir vyrai šioje srityje. Norėčiau dar pateikti keletą skaičių. Vakar esu jau paskelbusi tą statistiką seminarė su žurnalistais. Taigi keletas skaičių dėl ES institucijų. Perėsiu nuo personalo prie ES parlamento narių. Tai yra Europos piliečių išrinkti atstovai Europos parlamente. Ir tai yra ES institucijų atstovai. Nes skaičiai atskleis visą tikrovę, skaičiai, o ne žodžiai. Pradėkime nuo Europos komisijos. Yra 12 pirmininkų ir ne vieno nėra moterų tarptų pirmininkų. Taigi tame sąraše. Una mia collega, eh, scherzosamente, mi ha... E, čia kalbu apie Europos centrinį banką, nėra nei vienos moters. Sentanti eh, della BCE ed è una foto che... Taigi aš mačiau ir nuotrauką Europos centrinio banko darbuotojų ir būtent ta nuotrauka labiausiai ir pribloškė nei bet kokie žodžiai ir statistika, nes toje nuotraukoje matome stovinčius vien vyrus. Toliau eikime prie Europos parlamento. Yra 29 pirmininkai, tai yra gana daug. Tik tai du iš jų yra moteris. Simon Vein ir Nicole Fontaine, 2 iš 29. Galite įsivaizduoti, kokia yra proporcija. Toliau. appunto nel 1979, e cioè il 1979 metais Tai buvo pirmie metai, kai buvo išrinkti tiesioginiais rinkimais Europos parlamento nariai. Moteris sudarė 70 procentų tų išrinktų atstovų ir tai yra 1979 metų. Ir štai praėjus tiek metų, kai buvo surinkti rinkimai 2009 metais, moteris sudaro 44, 34 procentus. Taigi per 30 metų moterų skaičius išaugo dvi gubai Europos parlamente. Ir aš tikrai tuo labai džiaugiuosi, nes jeigu pažvelgtume į 27 valstybės narės ir moterų skaičių nacionaliniuose parlamentuose, ten vidurkis yra 25 procentai moterų. Yra kur kas žemesnis skaičius, jeigu lygintumėm su Europos parlamentu. Jeigu pažvelgtumėte į moterių skaičių, kurios užima aukštus vadovaujančius postus, tai yra 23 procentai. Čia mes turėtum sustoti ir, susima, ir susimastyti. Žymiai sunkiau kalbėti su pilietinė visuomenė, su verslo atstovais, ir paraginti juos nustatyti tikslus ir kvotas, kaip pačios Europinės institucijos dėja dar labai toli gražu tų tikslų nepasiekė. Europos parlamento pirmininkas savo laiškė, kuris vienoje laiško dalyje, kuri gal nebuvo visiškai iški jums, kalbėdamas apie Europos parlamentą sakė, kad pirmininkų, komitetų pirmininkų ir vicepirmininkų skirimas ir parlamento vicepirmininkų skirimas vyksta remiantis politinių grupių nominuojamais kandidatais. Ir tuomet parlamento nariai balsuoja už parlamento vicepirmininkus ir už komitetų pirmininkų kandidatūras. Tačiau šios kadencijos parlamente politinės grupės E, vėlgi šiek tiek pakeitė požiūrį. 2009 metais buvo e, ši, šešios vicepirmininkės Europos parlamente. O dabar politinės frakcijos pateikė tik tris moterų kandidatūras. Dabar turime tris moteris tarp vicepirmininkų iš keturiolikos vicepirmininkų postų. Statistika viską pasako toliau dėl komitetų pirmininkų. Yra 22 komitetų ir pakomitečių pirmininkai. Mm. 2009 buvo 10 komitetų pirmininkių moterų, o dabar tik tai 8. Kaip matote, moterų skaičius šiuose postuose mažėja. Galėčiau tęsti ir toliau, pateikdama daugiau pavyzdžių. Tačiau manau, kad to pakaks. Nes aiškiai parodo, kad mes pasiekėme tą kritinę ribą. Ir pastarosiomis savaitėmis tai buvo pabrėžta mūsų diskusijose dėl komisijos pasiūlymo nustatyti kvotas direktorių valdybose įmonėse, kurios yra biržų sąrašuose. Komisarė Reding apie maždaug prieš dviejus metus nurodė tikrai svarbius skaičius trikdančius skaičius, kad tarp dešimt vadovaujančių postų įmonių valdybose iš, iš dešimties tik tai viena yra moteris. Ir tuomet komisarė Reding Jinai nepasakė už tai, kad reikėtų privalomas kvotas nustatyti, tiesiog reikėjo užtikrinti, kad toliau vyktų diskusijos ir būtų galima bendradarbiauti ir savanoriškų pagrindų paraginti verslo įmonės Europoje bendradarbiauti šioje srityje. Aš tikrai tikiu šio savanoriškų požiūrių, tačiau rezultatas, kaip žinote, tikrai yra nerima keliantis, nes praėjus metams Europos verslo įmonės jau ėmė taikyti gana priimtiną standartą, tačiau tik tai 24 įmonės, kurios yra įtrauktos į biržos sąrašus iš visos Europos, tik tai tiek. Toks nedidelis skaičius. Taigi ponia Rendik pradėjo viešas konsultacijas. Jos buvo baigtos šių metų gegužės mėnesį. Ir ji nusprendė tiesiogiai kalbėtis su moterimis, tai yra pilietėmis, darbuotojomis. Ir buvo pasiūlyta teisėkuros procedūra, direktyva, kuria būtų įvedamos privalomos kvotos. Ir netrukus po to valstybių narių grupė nustatė blokuojančią mažumą Ir netgi neparengus jokio pasiūlymo, jokio dokumento, tiesiog ponė Reding paskelbė savo ketinimą siūlyti direktyvą. Taigi kol kas nebuvo jokio konkretaus dokumento parengta, kuris galėtų sukelti kokį nors susirūpinimą. Tiesiog buvo paskelbtas ketinimas. Tačiau tai paskatino suformuoti blokuojančią mažumą. Laimiai 12 valstybių narių jau turi parengusios savo nacionalinis teisės aktus dėl kvotų. Ir čia yra visiems suteikiama galimybė, stiprinant bendradarbiavimą, parodyti tinkamą pavyzdį. Baigdama, noriu pasakyti štai ką. Aš niekada nepritariau kvotoms, nes kaip moteris visada maniau, kad moteris kaip ir bet kas kitas turėtų daryti pažangą pagal savo nuopelnus, pagal savo gebėjimus. Ir jinai neturėtų aukoti kokiu nors kitų svarbių dalykų Nereikėtų apie moterį kalbėti kaip uh, su kažkokia šankstinė nuostata, kad jinai yra mažiau protinga, ribota ar panašiai. Tai yra stereotipai, netinkami stereotipai, nes moteris tikrai gali pasiekti labai aukštos karjeros, gali suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą. Aš visada taip galvoju, tačiau dabar pradedu galvoti, kad tie stereotipai vis dar gyvi ir egzistuoja kliūtis, fizinės realios kliūtis, tai yra nepakanka tarnybų, kurios padėtų moterims suderinti šeimą ir šeiminį gyvenimą ir darbą. Ir jeigu nėra tokių tarnybų, nėra užtikrinamos tokios paslaugos, moteris negali visą savo laiką skirti tik tai darbui. Sprendimą priimančiame ligmenyje Labai svarbu, kad moterys užimtų tokius postus, kalbam apie Europos parlamentą, Europos centrinį banką, Europos komisiją. Ir tik tai šioje kadencijoje, netgi šioje kadencijoje paaiškėjo, kai ateina laikas rinktis žmonės iš juos postus, yra pasirenkami vyrai. Ruomenys Duomenys rodo, ne vien mano asmeninė nuomonė, bet ir duomenys rodo tokias tendencijas. Šešiasdešimt procentų aukštasias mokyklas baigusių studentų yra moterys. Taigi moterys yra pačios aktyviausios studijų mokymosi srityje, aukšto lygio uh, įstaigose, tai yra universitetinėse įstaigose, po universitetinėse institucijose. Būtent statistika tai rodo, Eurostato duomenys tai rodo, mes čia nieko neišsigalvojame. Aš tiesiog noriu tais skaičiais pagrysti savo asmenę nuomonę. Iš to galima padaryti išvadą, kad tai turi būti išeities taškas. Reikia vertinti nuopelnus, efektyvumą moterų. Manau, kad ponia Reding taip pat apie tai šiandien kalbės Taip pat yra patiekiami duomenys iš įmonių, kurios stiprina moterų vaidmenį. Taip pat e, tokiu, tokiu atveju mažėja ir korupcijos atveju. Norėčiau daugiau minėti pozityvius duomenis, tačiau tie neigiami duomenis, moterų nebuvimas sprendimus priimančiame ligmenyje, problemos suderinant darbą su šeiminiu gyvenimu. Reikia sudaryti darbo grupę, į kurią įeitų valstybės narės, Europos parlamentas, komisija, susėsti prie valaus stalo ir užvesti visą šį ratą, rodyti tinkamą pavyzdį visuomeniai, piliečiams, įtraukti moteris į aukščiausių lygio postus, sprendimų prieimimo postus. Ir kai moterų klausime, kaip jos mato ateitį, dėja jos gana negatyviai mato tą ateitį. Ne dėl savo asmenių savybių, o dėl to, kad jos su didžiuliu susirūpinimu vertina savo darbo galimybės. Jos rūpinasi dėl pensijų. Nes vis dar yra skirtumas, užmokesčio skirtumas tarp moterų ir vyrų. 70 procentų, atsiprašau, 17 procentų, 17 procentų skirtumas yra lyginant vyrų ir moterų pajamas. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad išklausėte mano pasisakymą. Ir taip pat aš raginu Jūs pasidomėti tą gausią medžiagą, kurią, kurią parengė mūsų sekretoriatas, kad galėtumėte susidaryti pilnesnį vaizdą, kokia yra šiuo metu padėtis. O dabar galėtumėm išklausyti jūsų klausimus, ar galbūt jūs patys galit papasakoti apie padėtį savo šalise, taigi dabar žodis jums, lauksime jūsų komentarų. Good morning, everyone. I understood there right. Labas rytas. Kaip supratau, niekas nenori užduoti klausimų, tai e, ponia Andželylė manęs paprašė kopek vardu pasisakyti, tai yra e, Europos parlamento vidaus struktūrų komitetas, komitetas atsakingas už lyčių lygybę. Aš, mano pavardė yra Jūta Šulc. Noriu padėkoti ponė Želylė, aukšto lygio grupės pirmininkė ir ponui Gustafsonui už jų įžanginius pasisakymus. COPEC yra konsultacinė institucija parlamento viduje, kurią sudaro aštuoni asmenys ir e, mes atstovaujame, e, keturi atstovauja darbuotojų komitetui, keturi administracijai, biudžeto mes neturime, kolegos dirba biudžete ir Liuksem, Bruselėje, Luksemburgė, mes bendraujame per videokonferencijas, taigi esame tam tikrą prasme nu, tam tikrą prasme galima mus laikyti garnyrų parlamento veikloje, tačiau e, tai nereiškia, kad mes nerimtai žiūrime į savo darbą, nes aktyviai dalyvaujame, pavyzdžiui, ja, e, paaukštinimo pareigose komiteto veikloje, taip pat ir pačioje aukšto lygio lyčių lygybės darbo grupėje mes galime inicijuoti uh, įvairias priemonės, teikti pasiūlymus, atkreipti dėmesį į tam tikrus svarbius e, aspektus. Taip pat neformaliai galime konsultuoti parlamento darbuotojus, jeigu manome, kad e, e, kilo tam tikrų problemų dėl susijusių su mūsų administracinės struktūros įvaizdžių. Taip pat mes e, teikiame pasiūlymus parlamento prezidiumui, kurie tampa pato tam tikrais politiniais įsipareigojimais. Esame parengę atitinkamą brošiūrą savo veiklos laikotarpį bei planus laikotarpį nuo 11 iki 14 metų. Personalo generalinis direktoratas, generalinis direktoratas teikia mūsų statistinius duomenis ir jie yra labai svarbus mūsų darbui. E, parlamento visų pirmininkė ir aukšto lygio grupės pirmininkė ponė Žalėlė jums pacitavo kai kurios statistinius duomenis. OPEC labai rūpi, kad Europos parlamentas kartu su kitomis institucijomis lyčių lygybės rytyje būtų pavyzdžių. Visiems mes manome, kad buvo padaryta per pastarosius dešimt metų nemažai pažangos, tačiau taip pat manome, kad darbas dar toli gražu nebaigtas. Buvo pateiktas vienas pavyzdys susijęs su vidurės grandies administracinės struktūros e, moterų e, vadybininkų trūkumų, tai yra parlamente tik tai trečdalis vidurinės grandies postų vadovaujamų e, e, priklauso moterims. Taip pat reikia pagerinti darbo sąlygas bei siūlyti papildomus mokymus bei jau dabar egzistuojančių. Taigi labai džiaugiamės turėdami galimybę šiandien su nacionaliniu parlamentu nariais pasikeisti nuomonėmis, požiūriais. Labai uh, Su dideliu susidomėjimu perskaitėme jūsų raštu pateiktus e, atsakymus į <clears throat> mūsų e, tyrimų ir dokumentacijos skiriaus pateiktą klausimyną. Kopek atstovams būtų šiandien įdomu išgirsti e, iš jūsų informaciją apie tai, ar jūsų nacionaliniuose parlamentuose egzistuoja tokio pobūdžio arba panašios konstacinės struktūros kaip mūsų, kokia jų veiklos e, patirtis, nes Europos parlamente mes galime konstatuoti, kad e, bet kokia priemonė, e, kuria siekiama pagerinti arba kuria siekiama geresnio darbo ir šeimos e, aspektų suderinimo yra inicijuojamos moterų Europos parlamente. Tai mes skatintume ir siektume, kad, e, pavyzdžiui, motinysės atostogos arba kiti dalykai yra inicijuojami pasiūlymai gerinantis padėti moterų Mes pagėdautume, kad vyrai aktyviau dalyvautų e, tokioje veikloje. Taip pat norime sužinoti, ar e, jūsų parlamentuose pastebima tam tikrą segregaciją tarp tam tikrų pareigų. Pavyzdžiui, galbūt nenustepsite, kad Europos parlamento uh, už saugumą atsakingi e, direktoriai, generalinis direktorius yra vyrai, tai galbūt jūsų nenustebins. E, ar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Krevėti pirmiausia, ir visų prašyčiau prieš pradant kalbėti prisistatyti, skaityti savo vardą pavardę ir šalį, kurią atstovaujate paminėti. Ačiū, ponė pirmininkė su Minadora Kleveti, su Europos parlamento narė, tik kelias mėnesius. Dar esu Europos parlamente, esu iš Rumunijos, prieš tapdama Europos parlamento narė. Dirbau aštuonerius metus Rumunijos parlamente, nu, parlamento narė. Džiaugiuosi galėdama šiandien pasveikinti šioje salėje daugelį buvusių savo kolegų, su kuriais įvairiais būdais bendradarbiavau anksčiau. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Gustavson, poniai Andželylį už šį labai svarbų renginį, jo organizavimą. Renginys, manau, atliks svarbų vaidmenį apibrėžiant mūsų tolim, e, būsimų diskusijų temas ir teikiant pasiūlymus e, susijusius su lyčių lygybės užtikrinimu. Žvelgiant į tai, kad e, valstybių narių parlamento nariai gali šį procesą įnešti labai svarbu ir reikalingą indėlį. Todėl galbūt siekiant išspręsti nemažai problemų ES lygmenių, dažnai kreipiamasi į Europos e, parlamento pagalbos, todėl mes galime siekti ateityje sukurti lyčių lygybės tinklą, kuriame Europos parlamentas per savo atstovus ir ypač per e, lyčių lygybės komitetą, kuriam atstovauja ponas Gustafsonas, galėtų sitraukti iš lyčių lygybės ir vienodų galimybių tinklą e, tam, kad e, atitinkamos problemos ir klausimai būtų sprendžiami europiniu pasitelkus europinius, europinės priemonės ir mechanizmus, nes visose ES valstybėse narėse problemos yra labai panašios, o mes suprantama, kad kiekviena valstybė narė gali priimti atitinkamus teisės aktus užtikrinančius lyčių lygybę, tačiau dėl e, tam tikrų ES lygmenių patvirtintų direktyvų skaičiaus, galbūt e, būtų galima tokio pobūdžio klausimus ir problemas, pavyzdžiui, moterų dalyvavimą arba moterų dalies didinimą užimant e, aukštas vadovavimas pareigas. Jau būtų galima pasitelkti europinį lygmenį ir toks pasiūlymas galėtų būti naudingas. Grįžtant prie pirmo jūsų pasiūlyto klausimo, ponė Andželylį, norėčiau pakomentuoti Europos parlamento darbuotojų padėtį, įskaitant ir mūsų padėjėjų, savame suprantama, kiek man žinoma, nemažai Europos parlamento narių padėjėjų yra moteris. Viena vertus, norėčiau pabrėžti, kad man kaip moteriai Europos parlamento nariai Yra labai svarbu geras tarpusavio ryšys su savo padėjėjomis moterim, moterimis ir mūsų labai rūpi lyčių lygybės aspektai. Galėtume pagirti Europos parlamentą už jo ypatingą sieki padėti mūsų darbuotojams turintiems vaikų tai yra vaikų darželį turiu omenyje, kuris veikia Europos parlamente, priežiūros centrą. Mano padėjai tai yra labai didelė pagalba. Žino, kad jos vaikas visuomet yra saugus, kad jo rūpinamas jau tuo metu, kai dirba. Tai galbūt nėra didelio masto dalykas, tačiau jis yra labai svarbus, būtent mums moteriams, nes suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą dažniausiai sunkiau būna moteriams nei vyrams. Taigi tuo norėčiau ir baigti. Labai džiaugiuosi. Dar kartą noriu padėkoti ponui Andželylį ir Gustafson už šią puikią iniciatyvą surinkti šį renginį. Norėčiau dar kartą pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos šiandien bus labai naudingos. Ačiū uždėmesi. E, l'onorevole Laurišk. Mein Name ist Sibylle Laure, ich bin Abgeordnete des sicuramente la, la cancelliera Merkel è tantissime donne primo ministro. E... Atsiprašau, aš tikrai džiaugiausi, kad kanclerė yra moteris, ponia Merkel, taip pat yra ir daugiau moterų valdžios postuose. Ar dar kas norėtų pasikalbėti? Pone Moreira, prašau.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 Grazie. E, tra l'altro. Dėkuoju. Taip pat būtų labai malonu surenkti, organizuoti renginį skirtą užimtumo klausimams, kokį tai turi poveikį moteris, ypač jaunoms moterims nes statistika rodanti į jaunimo nedarbą, ypač tarp moterų, jaunų moterų, ta statistika yra labai dramatiška ir kelinti didžiulį nerimą. Mūsų pareiga pateikti tinkamus atsakymus, pasiūlyti perspektyvą ir viltį visom tom jaunom moterim, Tai turėtų daryti ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas bei kitos Europos institucijos. Čia reikia aiškių praktinių nuorodų, nes iškyla e, pavojus, kad visa karta gali tapti prarastąją kartą. Kaip sakė ir vienos iš svarbių institucijų pirmininkas, tačiau jauni vyrai taip pat kenčia nuo nedarbo. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų pabrėžti, yra tai, kad mes neturime leisti, jog didžiausią kainą už šią krizę mokėtų jaunos moteris. Jau dabar yra tokia padėtis, kai moteris neturi vienodų teisių su vyrais ir tai yra tikrai nepriimtina. Negalime leisti, kad krizė būtų tarsi pasiteisinimas toliau mažinant e, reikalavimus ir standartus, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygias teisės. Arvoisa puhe... Pone Filatu, dėkuoju. Karė Filatov, aš esu. Aš atstovauju Suomijos parlamentą. Kai aš pamačiau šį laišką, ne visiškai supratau. Tema man pasirodė gana miglota, nes yra daugybė klausimų susijusių su šia tema. Mums reikia pagalvoti apie visas kliūtis, kurios užkerta kelią moterims dirbti ir siekti profesinės karjeros, taip pat ir vyrams. Suomijoje moteris dalyvauja profesinėme gyvenime jau labai ilgą laiką. Mes čia turime sukaupusios labai daug patirties ir galėtum tai paversti tinkamomis priemonėmis, naudingomis priemonėmis. Kiekvienoje verslo įmoje, kurios yra didesnės nei 30 darbuotojų, jos turi būti parengusios lyčių lygybės programas. Tos įmonės turi užtikrinti, kad moteris, su moteriams būtų elgiamasi sąžiningai visose aspektuose, visais aspektais, kalbant apie darbo užmokesti, atostogas, darbo sąlygas ir taip toliau. E, turime parengę konkrečias priemonės nacionalinėme parlamente. Kartais užduotis yra skirstamos į vyriškas ir moteris, bet mes bandome rasti sprendimų. Vienas iš teigiamų pavyzdžių yra pozityvi diskriminacija, kai mažiau vyrų yra nei moterų darbe. Mes dedame visas pastangas, kad tokią situaciją, tokią padėtį ištaisytume. Taip pat bandome sugriauti sienas, skatinančias moterų ir vyrų segregaciją pagal atskiras profesijas. Mes pritarėme tom programom, kuriomis bandoma atsikratyti lyčių skirtumų įvairiuose darbuose. Taip pat esame parengę teisės aktus užtikrinančius skaidrumą, kad būtų aiškiai matoma neligybė tarp lyčių jeigu tokia būtų. Taip pat turime užtikrinti, kad bet kokie teisės aktai šioje srityje būtų tinkamai įgyvendinami. Turime kurti tokią pačią sistemą, kuri užtikrintų visur lyčių lygybę. Turime parengę susitarimą, kad esant bet kokiai vyriausybei Joje turi turbūt bent vienas skyrius, kuris nagrinėtų lyčių lygybės klausimus ir tuos klausimus svarstytų labai rimtai. Viena iš priežasčių, dėl ko egzistuoja skirtumai tarp vyrų moterų profesinėje srityje, yra didžiulis hierarchizavimas tam tikrų profesinių sričių. Ir vienas iš kelių, kaip reikėtų spręsti šias problemas, tai yra uh, padėti moteriams kilti karjeros laiptais. Matome, kad dabar padėtis pagerėjo tiek valstybinėme sektoriuje, valstybės tarnautojų sektoriuje, tiek viešajame sektoriuje. Turime užtikrinti vienodą moterų atstovavimą vietos valdžios institucijose, visuose ligmenyse, nuo žemiausio lygio vietos valdžios institucijų iki aukščiausio. Ir apskritai mes manome, kad vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad darbdavių asociacijos ir profsąjungos dirbtų kartu tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje ir siektų užtikrinti, kad mūsų pastangas vainikuotų sėkmė. Ačiū. Grazie, e innanzitutto voglio però dare eh, il benvenuto alla collega. Ačiū. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti mūsų tarpę parlamento vicepirmininkę kolegę Podimatą, ji parlamento prezidime atsakinga už viešuosius ryšius <clears throat> arba ryšius su spauda ir po to ji pasisakys vėliau Aš taip norėčiau padėkoti organizatoriams. Argumentai, kuriuos išgirdome, mums e, primena, kad būtina toliau plėtoti tarpusavio santykius, e, ryšius tarp Europos nacionalinių parlamentų tam, kad galėtume pasikeisti patirtimi nuomonėmis ir svarstyti būtinas priemonės, kurių reikia imtis kartu, taip pat tiek e, politinių lygmenių, tiek e, viešųjų ryšių lygmenių mes turime geriau komunikuoti, būti veiksmingesni, nes priešingų atveju negalėsime pasiekti būtinų rezultatų atsižvelgiant į situacijoje, kurioje gyvename. Moterų klausimas susijęs su demokratijos klausimu, mums reikia stiprinti Europą, turime pagalvoti, kokį vaidmenį moteris gali atlikti, toliau stiprinant Europos demokratinės struktūras, kovojant su krize. Ponios Andželilių paskutinėme pasisakymė buvo minėta, kad čia reikia kalbėti apie ištisas kartos krizę Tai tikrai kelia didžiulį nerimą ir e, Europa šiuo metu praktiškai praranda savo ateitį. Todėl turime rūpintis ypač jaunomis moterimis, kurios e, bando sitvirtinti darbo rinkoje, kadangi e, dėl nepakankamo užtikrintumo darbo rinkoje, pavyzdžiui, gimstamumas mažėja ir tai tikrai kelia didžiulį nerimą. Vertinant dabartinę padėtį, Nuo to Europa negali sėdėti sudėjus rankų, nes krizė gali suteikti mm, tiek demokratijos stiprinimo, tiek ekonomikos stiprinimo prasme naujų galimybių. Negalima moterių palikti likimo valiai, kadangi jos yra, mm, daugumai turi gerą įsilavinimą, todėl jų potencialas yra taip pat nemažas. Kitos kolegės mm, minėjo apie būtinybę Europos parlamento praktiką perkelti į nacionalinius parlamentus, todėl būtina išsiaiškinti, kodėl komitetuose paskirtant atskirus e, postus e, viskas sprendžia politinės frakcijos. Manau, kad šios ir tai Europos parlamente reikėtų pakeisti padėtį, nustatyti naujas taisyklės e, ir turėtume pasikeisti nuomonės ir vertinimais. Nuomonėmis ir vertinimais šiuo klausimu. Po to reikia žiūrėti, ar patvirtintų priemonių pakaks, ar jos yra tinkamos, tinkamai įgyvendinamos, taip pat e, reikės renkti atskiras e, darbų e, veiksmų programas. Mes turime ne tik susitarti dėl tam tikrų sprendimų, tačiau privalome siekti lankščiai suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Italijoje buvo pateiktas įstatymo projektas svarstyti parlamente dėl e, moterų kvotų biržoje kotiruojamosi įmonėse. Manau, kad ir šioje srityje galėtume pasikeisti nuomonėmis, siekdami sukurti tą minėtą tinklą ir siekdami, kad ta direktyva būtų kuo greičiau įgyvendinta. Kalbant apie teisės aktus, kuriuose kalbama apie paramą moteriams, jų skatinimą, kilo klausimas, ar Europos lygmenių nebūtų galima imtis papildomų veiksmų, nustatant tam tikrus kriterijus, rodiklius, kurie būtų taikomi moterims e, vadovaujimuose administracinėse struktūrose. Kalbėjau šiek tiek apibendrintai, tačiau turime nepamiršti ir aplinkos sauginių aspektų. E, nes galima būtų taikyti įvairias sankcijas, pavyzdžiui, aplinkosaugos rytė galbūt tą patį mechanizmą galėtume pasitelkti, sankcijų mechanizmą siekdami užtikrinti ir lyčių lygybę Europoje. Taip pat reikia paminėti dar vieną kovą susijusią su direktyvos įgyvendinimu, apie tai jau buvo kalbėta, tačiau e, vietos valdo struktūrose regionėse struktūrose, reikia užtikrinti geresnį stovavimą moterims. E, Italijos senate taip pat būtų galima stengtis gerinti padėtį pagal Italijos konstituciją. E, yra neprivalomo tvarka numatomos moterų kvotos ir e, šita tvarka yra labiau privaloma, taigi reikėtų mums sustikti dažniau, pasikeisti informaciją apie specifinius dalykus ir siūlyti bendrus sprendimus. Ačiū, ponia Amalatidų. Labai ačiū. Mano pavardė Evangelija Imatija Tidu, esu Graikijos parlamento atstovė, esu pirmoji moterų jaunimo žmogaus teisų komiteto pirmininko pavaduotoja. Šiandienos diskusija valstybių narių lygmenių ES yra labai svarbi. Savaime suprantama, norėčiau perduoti Jums žinę iš Graikijos. Graikijoje Lyčių lygybės klausimai yra svarstomi žiniasklaidos priemonėse, tačiau šiuo metu apie Graikiją diskutuojama visame pasaulyje, taip pat ir dėl kitų priežasčių, ponė Angelylė. Tie klausimai, kuriuos svarstame šiandien ir ta informacija, kurią gavome prieš šį renginį, e, mums buvo labai naudinga, svarstama tema yra labai įdomi, galiu perduoti jums sutinkamą informaciją apie padėtį Graikijos parlamente vėliau norėčiau pakalbėti, galbūt platesnė prasme, apie moterų dalyvavimo politikoje, kadangi šios temos yra tarpusavė susijusios, taigi dabar apie tai šiek tiek užsiminsiu. Graikijos parlamente yra pakankamai didelė procentinė moterų dalis, 57 procentai moterų ir 403 procentai vyrų užimant aukštas pareigas 40. 54 procentai moterų, 46 procentai vyrų yra, tačiau tokia padėtis yra tik tai Graikijos parlamente. Kitose struktūrose padėtis yra kitokia. Administracinės struktūros su yra 63 moteris iš 300, tai yra 21 procentas, tačiau anksčiau apskaitai buvo tik 6 tai procentai. Taigi jau padaryta nemaža pažanga, tai reiškia galime konstatuoti, kad moteriams yra atstovaujama geriau, nors bendra procentinė dalis nėra pakankamai didelė palyginti su Europos vidurkiu. Taigi, kalbant apie, apie procentinės dalis, maždaug e, trečdalis moterių kandidačių yra numatyta kvota e, parlamento rinkimų sąrašuose, savivaldybių rinkimų sąrašuose, skaičiuojant pagal atskiras rinkimų apygardas Graikijoje, tačiau ponė Andželili teisingai paminėjote, ne moteris turėtų inicijuoti šios dalykus, pirminė kvotas, nes moteriams pirmiausia reikia suteikti galimybę pačioms aktyviai dalyvauti politinėme, ekonominėme gyvenime, kitose srityse, remiantis e, tuo neproporcingu atstovavimu, Graikijoje būtų galima išskirti tam tikras sritis, kuriuose pat ir ekonomikos krizės atveju e, moteris padeda geriau spręsti egzistuojančias problemas. E, pavyzdžiui, švietimo srityje esama ypatingų struktūrų, kurias pasikel, pasitelkus labiau skatinamos moteris tarpu e, vis tiek e, vis labiau didėja moterų ir jaunimo nedarbas ir tai atsižvelgiant reikia konstatuoti, kad nuo krizės labiausiai kenčia moteris. Reikia kalbėti taip pat ir apie tam tikrą darbdavių terorizmą moterų atžvilgių. Pone ponios Kūnevos profsąjungų narės atvejais nuskambėjo per visą pasaulį. Graikija. Taigi Graikijos moteris tikrai daug kenčia nuo dabartinės padėties. Taigi kyla klausimų, kaip reikėtų labiau skatinti lyčių lygybę. Pavyzdžiui, vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą yra svarbiausias mūsų tikslas. Šiuo, šiuo metu mūsų šalyje bandoma įgyvendinti naujasias taupimo priemonės ir dėl to padėtis taps dar sudėtingesnė. Pavyzdžiui, yra uždaromi vaikų darželiai, o tai reiškia, kad moterų padėtis dėl to dar pablogės, nes prarandame e, tas paskutinėsias moterų skatinimo e, struktūras, e, taip pat mažiau lėšų skiriama asmenims, kurie namuose slaugo savo giminaičius. Todėl privalome užtikrinti, mano laikas pamažu baigėsi, taigi turime konstatuoti, kad e, turime nepamiršti krizės akivaizdoje moterų, turime pripažinti, taip pat, kad labai svarbu moteriams sudaryti galimybę priminėti politinius sprendimus. Šiuos dalykus reikia skatinti labai samoningai ir pasitelkiant lankščias priemonės, nes moteris tikrai turi e, kitokių savybių nei vyrai, nenoriu čia vyrų sumenkinti. Ponas Gustafsonas yra geriausias to pavyzdys šiandien, tačiau visuomet pabrėžiama, kad e, reikia užtikrinti tą moteriškąją veiklos pusę, e, priimant politinius sprendimus, nes priešingą atveju turėsime vadovautis tik blogais pavyzdžiais, kuriuos mums vyrai teikia. Ačiū. Prieš pradedant antrą diskusijų dalį, dar e, dviem kolegiams suteiksiu žodį. Pone Turm kalbės pirmoji. Aš norėčiau. Paar sõna ka Eestist. Meil on Riigikogus äh, saad... <clears throat> Padėkoti už šios konferencijos surengimą. Noriu tarti keletą žodžių apie Estiją. Estijos parlamente šiandien yra 101 narys, 19 iš jų yra moteris, tai yra maždaug penktadalis. Svarstame kvotų klausimą tiek žiniasklaidoje, tiek politinėse sluoksniuose karts nuo karto ir žmonės labai atsargiai vertina pasiūlymus dėl kvotų, kaip supratau iš kolegijos, kol, iš, kolegijos, iš Portugalijos pasisakymo. Portugalijoje kvotos nustatytos, tačiau nebūtinai jos veikia, nes e, šiuo e, atveju mes galėtume pavyzdžiui, nustatyti ir kvotas e, tam tikrose blogai apmokamose pareigose ir siekdami, kad daugiau valytojų, pavyzdžiui, dirbtų. Aš esu penkių vaikų motina e, ir pakankamai sudėtinga man buvo savo vaikus užauginti, tačiau ne, nežinau, ar tai sistema dėl to kalta, ar, ar kitos aplinkybės. Pažvelkime, kiek šiandien yra vyrų šioje salėje, mažiau nei 10 procentų. Ir aš nemanau, kad uh, moterų padėties gerinimas yra vien tik tai moterų reikalas, o matome, kad vyrai nelabai šio klausimu domisi, noriu pono Gustafsono paklausti, kodėl. Pavyzdžiui, Estijos parlamente dirba 19 stiprių moterų. Ir manau, kad e, pusė iš jų yra išsiskyrusios. Dėl to, kad e, būtent vyrai tas stiklinės lubas yra uždėję ir e, moteris ištekėjusios ir yra suinteresuotos ir tam tikrą darną savo šeimoje. Tikrai yra svarbu, kad mes diskutuojame šios klausimus šiandien tarpusavyje. Gerai, kad ši diskusija vyksta Europos parlamente, tačiau mūsų diskusijų rezultatai turėtų pasiekti ir vyrų ausis, būtų išversta į kalbą, kurią vyrai taip pat suprastų. Nežinau, ar žiniasklaida turėtų imti šios misijos, ar kas nors kitas, tačiau turėtume atsikratyti tų stereotipų, nesvarbu, kokias kvotas nustatytume. Galiausiai klausimas yra toks, kad mes e, vis tiek turėsime pasirinkti, nes jeigu mano vyras man lieptų pasirinkti tarp politikos ir šeimos, tai jis puikiai žino, kokį atsakymą išgirstų. Ačiū. Ten è eh, l'ultimo intervento di questo panel. Paskutinis pasakymas šio diskusijų dalyje dabar bus iš. Prepare.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 ultima. Dėkuoju. Dar vienas klausimas, informacinio pobūdžio klausimas dėl moterų Europos parlamento narių. Labai svarbu įvertinti tai, kad nors yra daug sprendimo priimančių institucijų bet, e, kuriuose dominuoja vyrai, bet moterys labai aktyviai dalyvauja Europos parlamento veikloje. E, galėčiau pasisakyti apie Italijos e, parlamento, nacionalinio parlamento nares, aš joms taip pat priklausau. Ir galiu su pasidžiavimu pasakyti, kad moteris mano delegacijoje, Italijos delegacijoje, yra labai pasišventusios savo darbu, labai aktyvios, aktyviai dalyvauja komitetų posėdžiuose, teisėjai kuros darbe. Ir vienas iš objektyvių pavyzdžių galėtų būti, jeigu jos ir nukenčia dėl nesažiningų kvotų, tai net grasų jų nuo noro dirbti ir tik, jos tikrai puikiai dirba savo darbą ir netgi daugiau dirba nei jų kolegos vyrai. Dabar suteiksiu žodį savo kolegams poniai Podemata ir ponui Karas. Bus kalbama apie komunikacijos politiką, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad visi vertina idėją sukurti tinklą, kuriame būtų galima keistis informaciją ir geriausia patirtimi, nes gauti informaciją reiškia dalyvauti būti informuotam, reiškia turėti galimybę veikti. Dėl to mes turime informuoti piliečius, įtraukti juos į sprendimų prieimimo procesus. Visi tie dalykai yra labai svarbus ir ypač dabar. Žodis ponai podimatai. Ačiū Roberta, dėkoju vicepirmininkiai Andželylį, dėkoju už kvietimą dalyvauti ir už galimybę šiandien dalyvauti šioje konferencijoje. Manau, kad toks masiškas dalyvavimas šioje konferencijoje ir pasisakymų kokybė, kuriuos aš išklausiau, rodo, kad ši iniciatyva jau pasiekė sėkmės. Taip pat e, reikėtų pateikti ir daugiau įrodymų dėl vertingo e, moterų indėlio politinėme gyvenime. Aš noriu pradėti nuo pasveikinimo jūsų, noriu padėkoti ponui Gustafsonui, moterų komiteto pirmininkui, už iniciatyvą, už galimybę susitikti su jumis, su nacionaliniu parlamento nariais ir pasikeisti mintimis, idėjomis dėl lyčių lygybės. Šiuo labai svarbiu Europoje momentu, kai kalbam apie Europos ateities projektą, apie Europos integravimą, Mes manome, kad nacionaliniai parlamentai turbūt visiškai įtraukti į šią veiklą, reikėtų stiprinti mūsų bendradarbiavimą ir tai yra būtina sąlyga, norint pasiekti sėkmės. Tai žinoma taikytina ir klausimams susijusiems su lyčių lygybė. Norėčiau ypač padėkoti vicepirmininkės atkaklumui, ponios Andželilė atkaklumui, kurios dėka šis renginys buvo suorganizuotas. Šis posėdis yra puikiai galimybė keistis geriausią patirtimį, tačiau ir pabrėžti, kad nepaisant pažangos lyčių lygybės rytyje vis dar yra daug darbo, kurį reikėtų nudirbti. Vicepirmininkas Karas ir aš, mes abu labai vertiname tai, kad esame įtraukti į informacinės politikos, komunikacijos politikos vystymą. Ir mes suprantame, kad parlamentas turi būti kuo arčiau savo piliečių ir veikti jų labui, kad jų gyvenimas taptų geresnis. Mes turime informuoti piliečius, ką mes darome jų labui, tačiau, tačiau ir sužinoti iš jų, pasimokyti iš jų. Tai yra dvipusis komunikavimas. Aš ir ponas Karas esame, Karas esame atsakingi už komunikavimą, už ryšius ir norime pabrėžti Europos parlamento pastangas užtikrinti komunikaciją ir skatinti lyčių lygybę. Būtent šis renginys yra vienas iš pavyzdžių Europos parlamento komunikacijos e, veiklos rytyje, skatinant lyčių lygybę. Padedant Europos parlamentui ir komunikaciniams tarnyboms, mūsų darbas ir mūsų žinia, žinios, kuria, kurias paskleisime šiandien, bus išplatintos visoje Europoje per spaudos tarnybas, per Europos parlamento ir informacinę tarnybą. Tai pasieks valstybės narės per Europos parlamento e, tinklalapius, per socialinius tinklus. Ir šis posėdis yra transliuojamas internetu, yra praeinamas visiems piliečiams, kurie būtų suinteresuoti šiomis diskusijomis. Vakar rengiantis šios dienos renginį mes surengėm žurnalistams seminarą. Ten buvo labai išsamei nagrinėjimas lyčių lygybės klausimas. Ir žurnalistai buvo informuoti, jiems buvo patikta visa, žino, visa reikiama informacija šią temą. Europos parlamentas yra įsipareigojęs E, renkti specialius e, renginius susijusius su lyčių lygybės skatinimu. Ir šiame kontekste labai svarbi tarptautinė moters diena, kuri švenčiama visame pasaulyje kasmet 8 e, kovo. Ir čia įvertinu moterų praeities, dabartinė ir ateities laimėjimą ekonomikos, politikos ir socialinėse sritise. Kasmet 8 kovo yra rengiama ši diena ir kiekvienais metais moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas lapkričio mėnesį surengė renginį ir mes turime galimybę pasimokyti iš patirties. Ir ne, neseniai išgirdome iš moterų komiteto pirmininko pasisakymą kokia tema bus pasirinkta šių kitų metų moters dienos šventimui. 2012 metais Europos parlamente buvo surinkti trys pagrindiniai įvykiai Briuselėje. Tai buvo skirta vienodo atlygio temai. Tai buvo tema 2012 metams vienodas užmokestis už tokios pačios vertės darbą. Dalyvavo daugybė Europos parlamento narių ir mes turime paskleisti žinę išorniam pasauliu už Bruselio ribų. Mes turime pasiekti piliečius, kurie bebūtų, turime pritraukti jų dėmesį, skatinti Europos parlamento mm, įsipareigojimą siekti lygybės tarp vyrų ir moterų vietos lygmenių. Ir kad pasiektume šį tikslą, turime užtikrinti dvipusį komunikavimą, kad mes galėtumėm gauti ir indėlį iš Europos piliečių, sužinoti, kokia yra jų patirtis, kokie jų poreikiai ir gauti grįžtamąjį ryšį, vertinant mūsų institucijų vykdomus veiksmus. Socialiniai tinklai, platformos leidžia mums pasiekti žymiai daugiau nei praeitėje. Mes galime nustatyti labai aišku ir realų dialogą su savo piliečiais. Žinoma, reikia ir kitomis priemonėmis naudotis, tačiau negalima apleisti tradicinių informavimo ir komunikavimo priemonių. Taip pat mes siekime ir toliau užsimuoti, ne vien e, remtis standartiniais įprasiniais metodais. Turėtumėm užtikrinti fundamentalių pagrindinių teisų gyvendimą, kurias gina Europos parlamentas. Kaip sakė ponas Gustafsonas, lyčių lygybės klausimas sudaro vieną iš svarbiausių dalių pagrindinių teisių. Ir nuo to priklauso ir politiniai sprendimai, ir teisės aktų kūrimas. Turime užtikrinti pagrindinės teisės - demokratiją, išaiškos laisvę, judėjimo laisvę, lyčių lygybą, kultūros įvairovę ir taip pat žmogaus teisų skatinimą. Čia reikia siekti plataus politinio konsensuso šių pagrindinių vertybių srityje. Krizės laikotarpiu reikėtų kalbėti ir apie pasitikėjimo krizę tarp piliečių ir institucijų. Turime užtikrinti vertybės, kurios užtikrintų šių teisių įgyvendinimą, kad piliečiai galėtų didžiuotis tuo, kad jie yra ES dalis ir kad ES žmogaus teisės yra vertinamos ir užtikrinamos. Tačiau vertybės neegzistuoja vakume, jos yra gyvendinamos per teisės aktus, per parlamentinį darbą, jos yra paverčiamos konkrečia veikla tose sritise, kurios tiesiogiai veikia piliečių gyvenime. Komunikatas dėl lyčių e, lygybės. Mes čia nekalbam bendrais terminais, čia mes skiriame konkretų dėmesį Europos parlamento pozicijai konkrečių teisės aktų atžvilgių. Norėčiau baigti paragindama mus visus, kurie atstovauja, kurie atstovaujame ES piliečiams, mes turime labiau įsiklausyti į piliečių nuomonę. Turėčiau jūs informuoti, kad pagal Eurobarometro e, paskutinius duomenis prioritetinė vertė yra suteikiama žmogaus teisų apsaugai, toliau vyrų ir moterų lygybei, toliau žodžio laisviai, solidarumui tarp ES valstybių narių, solidarumas tarp ES ir skurstančių šalių pasaulyje ir toliau Taip pat svarbus dialogas tarp kultūrų, religijų, mažumų apsaugos, mirties bausmės panaikinimo pasaulyje. Turime siekti nuoseklumo ir efektyvumo ginančias pagrindinės vertybės. Mes turime pasiūsti labai aiškę žinę savo piliečiams, kad jų balsas yra išklausytas, išgirstas. Norėčiau pasveikinti dar kartą vicepirmininkę Andželilį, už šią iniciatyvą, dėkoju Jums uždėmesi ir esu tikra, kad mano kolegas Otmar Karas papildys mane ir paaiškins, kaip komunikavimas gali prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo. Dėkuoju. Ladies and gentlemen, uh... Ponės ir ponai, mėly bičiuliai. Pirmiausiai noriu padėkoti parlamento vicepirmininkį Angelylį ir moterų komiteto pirmininkui Gustafsonui už šią iniciatyvą. Ačiū vicepirmininkai Padimatai už e, Europos komiteto įsipareigojimų pagrindinių teisų apsaugos srityje apžvalgą. Noriu pabrėžti, kad tiesiogiai piliečių renkama institucija privalo ne tik įsiklausyti į tai, ką piliečiai kalba, tačiau taip pat turi rimtis atitinkamų veiksmų atsižvelgdama jų poreikius ir pageidavimus. Ir mūsų funkcija yra veikti, ne tik analizuoti. Ypač ekonominės krizės laikotarp pasitikėjimo politikais krizės metu galėtų kilti klausimas, kokia prasme yra kalbėti apie vertybės, užuot kalbėjus apie daug svarbesnius teisinius ir ekonominius klausimus. Mano vertinimu e, šios temos yra tarpusavie susijusios. Manau, kad krizės laikotarpiu būtina pagalvoti taip pat ir apie vertybės. Pirmiausia, dėl to, kad Tokiu būdu grįžtume prie esminių dalykų. Ir antra, todėl, kad būtent krizės metu e, apie vertybės pradedame galvoti dažniau. Europos parlamentas šiuo metu rengia keturias atskiras komunikavimo kampanijas, kuriuose susitelkiama ties keturiomis pagrindinėmis vertybėmis - lyčių lygybė, kultūrinė įvairovė, žmogaus teisėmis ir piliečiais. Tai yra Europos parlamento skatinamų vertybių pavyzdžiai. Pirmiausia, šias vertybės skatina organizuodamas vairius renginius, kuriais pabrėžiama e, tvirtos parlamento pozicijos susijusios su pagrindinėmis teisėmis. Vis dėlto, kadangi vertybės neegzistuoja vakume, Europos parlamentas e, gali, ne, negali pasiekti kiekvieno piliečio atskirai, todėl mes turime pasitelkti gerai veikianti skleidėjų, šių vietinių skleidėjų tinklą ir e, turime tikėtis jūsų nacionalinių parlamento narių pagalbos. Lisabonos sutartyje buvo pabrėžiama tiek Europos, tiek nacionalinių parlamentų svarba, bendradarbiavimas tarp šių parlamentų yra labai svarbus, tačiau esama nemažai sričių, kur uh, Europos ir nacionaliniai parlamentai nebūtinai dirba ranka ranko. Nacionalinių Europos parlamentų nariai valstybėse narėse Europos parlamento e, informacinio biuro darbuotojai galėtų įnešti labai svarbu indėlį siekiant pagerinti šį bendradarbiavimą. Vertinant šios dienos renginį, Europos parlamento informacijos biurai galėtų būti ta vieta, kurioje būtų renkama svarbi informacija ir jo būtų pasikeičiama su nacionalinių parlamentų atstovais prieš perduodant atitinkamą informaciją piliečiams. Manau, kad galėtume surenkti atitinkamas diskusijas visose Europos planeto informacijos biurose, tais pačiais klausimais, kuriuos šiandien svarstame ir kuriuos vakar svarstėme su žurnalistais, siekdami paramos mūsų veiklai. Kai kurios iniciatyvos jau buvo pradėtos ES lygmenių įgyvendinti, skatinant lyčių lygybę, ypač atsižvelgiant į vadovaujančias pareigas um, užimančias moteris. Europos parlamentas daug kartų pareiškė savo paramą moterų kvoto nustatymui, siekiant uh, padidinti uh, moterų dalį valdybos, uh, vadybos ir kontrolės bei priežiūros struktūrose. Žinome, kad tik 55 procentai kad daugiau nei 50 procentų visų aukštojo mokslo baigiančių asmenų yra moteris. Kodėl e, ta procentinė dalis neatsispindi mm, statistiniuose domenyse susijusiuose su vadovaujamomis e, pozicijomis. Esu įstikinęs, kad Europos parlamentas ir toliau dės pastangas e, siekdamas toliau tinkamomis priemonėmis skatinti lyčių lygybę ir jeigu prireiks, toliau skatinsime kvotų nustatymą. Iki šiol pasiekta lyčių lygybės rytyje pažanga yra skirtinga skiriose valstybėse narėse, apie tai buvo kalbėta e, anksčiau šių diskusijų metu. Vis dėlto mes, būdami viešiai asmenys arba viešos institucijos neturėtume bandyti reguliuoti kitų, turėtume rodyti pavyzdį, vertinant e, specifiškiau e, politikos srityje taip pat dar reikės daug ką nuveikti. Norėčiau pasidalinti su jumis kai kuriais e, dabartiniais skaičiais apie moteris dalyvaujančias politikoje, kuriais labai aiškiai parodoma, kad padėtį dar būtų galima smarkiai taisyti. Europos parlamente kolegė Angelilį minėjo 65 procentai parlamento narių yra vyrai ir 35 procentai vyrų ir e, moterų. Ir Europos parlamento narių valstybių narių lygmenių tas atotrukis dar didesnis - 75 procentai parlamentarų vyrų nacionaliniuose parlamentuose ir tik 25 procentai moterų. Ne viename ES e, valstybės narės parlamente moterų nėra daugiau nei vyrų. Baigdamas e, norėčiau grįžti prie visų pirmininkės podimatos išsakytos minties Europos Sąjungos vidurkis statistinis yra <clears throat> toks, kad už tą patį atliekamą darbą moteris gauna 17,5 procentų mažesnį atlyginimą. Eurobarometro tyrimo, kuris buvo atliktas 2012 per tarptautinę moteris dieną, rezultatuose matome, kad 21 ES valstybėje narėje tik tai e, įmamas reikimų priemonių, kad būtų e, sumažinamas darbo užmokio atotrukis tarp vyrų ir moterų. Tai Europos parlamentas turėtų taip pat imtis atitinkamų priemonių ir paskatų, kad e, tas atotrukis sumažėtų. Baigdamas norėčiau dar savo gimtają kalbą tarti keletą žodžių. Esu taip pat pirmininkas E, vienos e, socialinės rytė veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir e, aš puikiai esu susipažinęs su mūsų visuomenėje esančiais skirtumais ir padidimi. Anksčiau moteris dėl to, kad dėl šeiminių aplinkybių, dėl būtinybės auginti vaikus sunkiai galėdavo įsitvirtinti profesinėje srityje, tačiau šiuo metu uh, dėl demografinių pokyčių, dėl e, šeiminės padėties pokyčių. E, reikia konstatuoti, kad moteris patiria papildomų sunkumų, nes e, turi tiek auginti vaikus, tiek slaugyti vyresnius, vyresniamžiaus giminaičius, nes būtent moteris ir toliau didžiąją dalimi turi uh, imti šios veiklos ir tampa šių socialinių ir visuomeninių iššūkių aukomis dažniausiai, e, siekdami suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. E, privalėsime atsižvelgti į šios aspektus užtikrindami atitinkamus socialinius, e, pensinės garantinės, jeigu į juos neatsižvelgsime, tuomet e, moteris, e, moteris turės nešti 3-4 kartus didesnę naštą socialinę ir finansinę nei dabar. Šios klausimus pirmiausia reikia spręsti nacionalinių lygmenių, tačiau taip pat ir bendrijos lygmenių. Mes turime skatinti e, arba skleisti atitinkamą informaciją, siekdami, e, kad e, socialinio ir užimtumo sistemoje vyktų atitinkami pokyčiai. Taigi mūsų laukia labai daug darbų, iššūkiai taps vis rimtesni, nepaisant to, kad jau žengėme nemažai žingsnių į priekį. Taigi ateityje mums tikrai nebus nuobodu šioje srityje ir aš labai džiaugiuosi, kad kad moteris Europos parlamente yra vertinamas lygiai kaip ir vyrai. Ir žvelgiant į išsakytas, išsakytas mintis galima daryti tokią išvadą. Taigi galima kalbėti apie tam tikrą teisėkuros revoliucijos, jeigu konkrečių priemonių, paslaugų, lankstumo profesinėje srityje. Taip pat e, mums reikia pakeisti savo mąstyseną. Prašą. E, e, e,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 avanti. In realtà noi dovremmo lasciare. Turime dar keturis kalbėtojus. Po keturių minučių turėtume išeiti iš šios salės. Dėl to noriu paprašyti vertėjų. Galbūt jie sutiktų suteikti mums dar keletą papildomų minučių. Tačiau turiu priminti tiems, kurie ketina kalbėti, kiek galima trumpiau kalbėkite. Nepamirškite, kad dar popietę turime nuo pusės trijų tęsime savo darbą toliau ir turėsite galimybių pasisakyti. Toliau ponas Šaf. Ja, uh, e, film, film. Ačiū, esu Žampol Šaf. Pagaliau vyras trumpai leido savo tarti žodį, esu iš Luksemburgo. Šeimos e, jaunimo reikalų ir uh, lygių galimybių komiteto pirmininkas esu Luxemburgo parlamente. Manau, kad e, tikrai nemažai moterų nori aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime ir jų skaičius šioje salėje tą patvirtina. Tačiau, e, kaip jūs minėjote, ponė pirmininkė ir kiti kalbėtojai, dažnai joms yra sunku arba neįmanoma suderinti šeiminio ir profesinio gyvenimo. Norėčiau pasidalinti vieną asmeninę įžvalgą. Galbūt reikėtų pradėti gyveninti tinkamas programas, kurių tikslinė grupė būtų ne moteris, o vyrai tam, kad ir vyrams būtų priminta jų atsakomybė, kadangi jie nėra Šiau vyrai taip pat yra kalti dėl to, kad e, moteris e, neturi arba joms neužtikrinamos vienodos galimybės. Tokiu būdu, e, jeigu vyrai prisimtų didesnį atsakomybės dalį, moteriams būtų sudaryta daugiau sąlygų ir galimybių aktyviau dalyvauti visuomeninėme gyvenime ir ypač socialinėje arba e, šeimos srityje. Vyrai tos daugiau atsakomybės turėtų prisimti. Ir todėl reikėtų siekti, vyrus labiau įtraukti į diskusiją šis klausimas. Būtent šią mintimį norėjau su jumis šiandien pasidalinti, ponia Liuling dabar kalbės. Madame la Présidente, très brièvement. Je... Dėkoju pirmininkė, labai trumpai noriu pasakyti, kad aš jau daugybę metų dalyvauju politikoje ir kovoju už vyrų ir moterų lygias teisės. Turėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų pokyčių ir, ir atvertus durys mes galime vėl naujai pradėti kalbėti apie ES teisės aktus. Tačiau mes dar nepabaigėme, nepasinaudojame visų arsenalų tų teisės aktų, kurie, e, kuriais yra e, pasisakoma už moterų ir vyrų lygybę kalbame apie direktyvas, kurios turėtų būti gyvenytos ir taikomos valstybėse narėse. Ir šiuose rūmose Europos parlamente visuomet yra kalba apie, apie reformas. Tačiau tos reformos dėja nėra dar įgyvendintos, nors, nors tie teisės aktai yra iš, iš tiesų tinkami gerai ir būtina juos įgyvendinti. Ir kalbant apie 27 valstybės narės, mes taip pat ir toliau turėtumėm kurti gerus tinkamus teisės aktus. Dar kartą noriu pakartoti, kad būtina naudotis e, tais teisės aktais. Taip egzistuoja atotrukis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Tačiau Aš turėčiau kalbėti ir apie vyrus, kurie taip pat dirba kaip ir kiti vyrai, tačiau uždirba mažiau. Pavyzdžiui, privačiame sektoriuje dirbantis autobuso vairuotojas uždirba mažiau mano šalyje nei viešajame sektoriuje dirbantis autobuso vairuotojas. Taigi juos diskriminuoja lygiai taip pat jų įmonėje, lyginant su vyrais kitose įmonėse dirbančiais ir jie taip pat turėtų kovoti už savo teisės. Aš esu prisidėjęs prie kai kurių iš tokių bylų, kurios buvo laimėtos. Yra šimtai milijonų e, vyrų, kurie mažiau uždirba negu moteris, pavyzdžiui, viešame sektorija dirbantis. Aš pati dalyvavau e, tam tikrose procesuose, teismo biliuose. At, at, atgalinė data mes esame mm, laimėję 25 milijonų kompensaciją mm, tokiuose diskriminavimo bylose. Taip yra direktyvos, kur ištikrina prieika prie darbo, apie socialinės apsaugos užtikrinimą. Visos tos direktyvos privalo taikyti tas direktyvos ir būtent jūs savo valstybėse narėse turite užtikrinti šių direktyvų taikymą. ES teisės aktai turi padėti jums pasinaudoti tais gerais, tinkamais teisės aktais. Visose šiuose svarbiose sritise, kur kalbama ir apie darbuotojus, nepriklausomus darbuotojus, aš čia ir sustosiu. Nereikia sakyti, kad reikia kažką iš naujo išrasti, iš naujo išrasti dviratį ES teisės aktus ir tiek, kai kalbama apie vienodą požiūrį į vyrų ir moterų. Tiesiog reikėtų tuos teisės aktus tinkamai taikyti, jie jau yra parengti. Čia nereikia išradinėti dviračio. Ehm, allora, e, ci sono altri due interventi. Dėkuoju dar du kalbėtojai, tačiau noriu paprašyti jų, ponia Tom ir ponia Am Amanatido. Norėčiau savo prašyti, ar galėtumėt pasisakyti vėliau. O dabar galėtume suteikti laiko pasisakyti vicepirmininkams, poniai Podemato ir ponui Karas, kad jie galėtų pasakyti savo baigiamąjį žodį. Taip pat noriu padėkoti vertėjams už jų kantrybę. Ir poniai Kosmidu kuri yra atsakinga už vertimo paslaugas parlamente. Dėkuoju už jų paramą organizuojant šį renginį. Thank you very much, grazie Roberta. Dėkuoju Roberta, pasakysiu porą žodžių savo gimtają kalbą, graikų kalbą. ne kaip vicepirmininkė atsakinga už komunikaciją, bet kaip Europos parlamento narė, kaip moterų atstovė Europos parlamente. Šios diskusijos yra iš tiesų labai įdomios. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes kalbėjome apie teisės aktus Europos Sąjungoje, apie moterų dalyvavimą politinėme gyvenime, apie moterų atstovavimą Europos parlamente. Ir buvo visiškai teisingai paminėta daugelio kalbėtojų ir kolegų, kad tai atspindi tą vidurkį. Tačiau vidurkis nebūtinai atspindi tikrovę, kalbant apie valstybės narės, o tikrovė yra tokia, kad lygybės klausimas, lyčių lygybės klausimas rodo didžiulius skirtimus. 75 procentai moterų dalyvauja nacionaliniuose. 75 procentai vyrų dalyvauja nacionalinėse parlamentuose ir 25 vyrų. O valstybėse narėse netgi 15, dar mažiau procentų dalyvauja moterų. Kai kuriuose valstybėse narėse vyrų yra vyrų 40 procentų dalyvauja, o moterų 50-60 procentų. Ponas Karas, kalbėdamas visiškai teisingai, kalbėjo apie demokra... demografinių tendencijų poveikį. Kolegos iš Ispanijos ir Graikijos kalbėjo ir pirmininkas ponas Gustafsinas ir ponė Andžiani kalbėjo apie krizės poveikį klausimams susijusiems su lyčių lygybė. Ir vienas iš tokių poveikių yra susijęs su labai aiškiai matomu regimu pavojumi. Egzistuoja didžiulis atotrukis valstybėse narėse, kalbant apie lyčių lygybę, ir tas atotrukis gilės dėl šiuo metu esančios ekonominės krizės. Mes negalime suardyti socialinio modelio, kuris šiuo metu egzistuoja Europoje ir didžiuliai apkarpimai biudžete kai kuriuose valstybėse narėse socialinės politikos srityje turi neigiamą poveikį moterų galimybėms apskritai, ne vien dalyvauti politikoje, bet tiesiog dirbti, turėti darbą. Visą tai yra labai tarpusavį susiję. Aš tik noriu pasakyti savo pastabą, tai nėra išvada. Turiu pasakyti, kad viena iš didžiausių problemų su kuria susidurėme, kurią turime spręsti Europoje. Turime įveikti krizę. Mes remiamės tokia logika, kuri grista nacionaliniu požiūriu. Ir mūsų pastangos yra fragmentuotos, suskaidytos. Mes turime tikėti lyčių lygybės vertybėmis, ir daugelis kolegų, kurie šiuo metu nedalyvauja šioje konferencijoje, taip pat mums pritarė. Ir remiantis šiais žmonėmis turime kurti tinklą ir rodyti pavyzdį, turime rasti sutarimą ES lygmenių. Ir parodyti tokį pavyzdį visose politikos rytise. Visi tie teisės aktai, kurie jau yra parengti, turi būti įgyvendinti kad praktikoje būtų gyvendinama lyčių lygybė. Tai turi atsispindėti ir valstybėse narėse. Kaip ir kitose politikos kryptise, pavyzdžiui, bendroje žemės ūkio politikoje, jūs žinote, turime būklės tikrinimo procedūrą. Galbūt kažką panašaus būtų galima daryti ir lyčių lygybės rytyje. Jeigu mes galėtume sukurti tinkamas sąlygas, koordinuoti šią sritį Europos lygmenių ir tikrinti, daryti tarpinius patikrinimus, kaip gyvyksta ši veikla, galėtumėm žengti labai svarbų žingsnį tinkamą linkme. Dėkuoju. Galbūt vyrui neturėtų būti suteiktas paskutinis žodis šiame renginyje, tačiau norėčiau tris aspektus paminėti, siekiant e, tam tikro patikslinimo. Aš manau, kad e, jeigu iškyla kokia nors problema, tai vaikas gali skambinti ir, ir tėvui. Ir apskritai reikia stengtis gyventi tokia visuomenė, skurti tokią visuomenę, kad vaikai galėtų bet kokiu metu paskambinti savo tėvams, nesvarbu, kur jie būtų tikrai negalime vaiko skambučio tėvui vertinti kaip e, kažkokį trukdį darbui. Ir e, tačiau tų aspektų niekuomet nesugebėsime reglamentuoti teisės aktais ar direktyvomis, nes tai gali būti reglamentuojama tik tai paties vaiko verte mūsų visuomenėje. Reikia tą vertę pripažinti ir gerbti. Dar vienas aspektas, kuris buvo paminėtas, būtent žiniasklaidos vaidmuo ir diskusijos politinės atskirose atskiriais klausimais. Remdamasis savo šalies patirtimi galiu pasakyti, kad svarbu, kad žiniasklaidos, žiniasklaida dažniausiai yra svarbi politinė pusiausvėra, o ne lyčių lygybė. Todėl reikia klaus, kelti klausimą, kokį vaidmenį atlieka partijos žiniasklaidoje. Ar, e, jie, ar jos e, siekia formuoti tam tikrą įvaizdį visuomenėje, ar bandyti šiaip kitaip įtakoti socialinius procesus. Todėl klausimas turėtų būti keliamas e, dėl institucijų atstovavimo arba atstovavimo institucijoms politinėse diskusijose, o ne dėl nominavimo atskirų kandidatų per politinės partijas. dažnai e, partijos e, bando pasinaudoti e, siekdamas politinės naudos žiniasklaidą ir jos priemonėmis. Ir Ir atvirkščiai, taigi mes turėtume galbūt labiau pamėginti įsigilinti, kas kam atstovauja. Ir, Dar vienas pastebėjimas susijęs su diskriminacijos draudimu, tai yra viena iš pagrindinių ES vertybių. Privalome pasiekti, kad e, ši vertybė taptų priemonė siekiant e, pašalinti esamus trūkumus. Tačiau be aktyvaus visuomenės samoningumo skatinimo, be informacijos sklaidos apie skirtumus tarp lyčių, apie jų priežastis, apie santykius lyčių tarpusavėje nesugebėsime e, priimti tikmų teisės aktų ir užtikrinti nediskriminavimo. Todėl reikia kalbėti ne vien apie moterų ar vyrų kvotas, procentinės dalis, mes tuo rūpinamės ir šios rytė reikia siekti pažangos, tačiau reikia svarstančios klausimus nepamiršti ir e, diskriminavimo priežasčių, apie jas kalbėti viešai ir e, siekti, kad visuomenėje to diskriminavimo nelikti. Tokiu būdu priemonės, kurias mes tvirtiname ir siekiame, bus lengviau įgyvendinamas. Dėkoju uždėmesi, iš jūsų dalyvavimą. Europos parlamentas atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų siekiant uh, užtikrinti nediskriminavimą visuomenėme gyvenime ir kreipti tai visuomenės dėmesį. Ačiū ir linkiu gero apetito. Pirmininkė, ačiū ponai Karasui. Dėkojame taip pat ir už jūsų būsimas pastangas e, siekiant e, atkreipti dėmesį į lyčių lygybės aspektus. Susitiksime 14 val. 15 minučių, o dabar skelbiame pietų pertrauką. Al salone 4. Grazie. Ketvirtajame, ketvirtoje salėje bus e, jums pateikti pietus.